kvánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés vezetését. a napirend értelmében. norėčiau toliau pirmininkauti šiam susitikimui vengrų kalba. Eikime prie kito klausimo, tai yra jungtinės neteisėtai esančių migrantų išsintimo į Afganistaną ir kitas trečiasias valstybės operacijos. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Tobijas Bilstram atstovaujančiam tarybą, prašom. Eh, Herr talman, eh, ärade ledamöter. Eh, jag vill börja med att tacka för möjligheten att komma hit. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, pirmiausia noriu padėkoti už galimybę su jumis šiandieną aptarti šį svarbų klausimą. Sprendžiant iš e, įvairių parlamento narių užduodamų klausimų, susidaro įspūdis, kad jis, kad ši problema kelia ne, nemažą susirūpinimą. Įstatymo viršenybės bei žmogaus teisų gerbimo principai yra esminiai principai kuriais remiasi bendradarbiavimas ES. Jie yra gairės, kuriomis remiasi bendradarbiavimas ES. Tokie jie išliks ir kai kalbame apie prieglopsti ir migraciją. Bendarbiavimas šioje srityje per pastarusius keltą metų suaktyvėjo, priimta nemažai teisės aktų, kalbant apie prieglapščio prašytojų teises. Pagrindiniai principai siekia sukurti bendrą sistemą, kuri gintų pabėgėlius sutinkamai su Ženevos pabėgėlių konvencija bei kitomis konvencijomis, kuriomis siekime apginti teisės tų žmonių, kuriems reikia apsaugos. Taigi egzistuoja nuostatos, kurios leidžia tokias teisės ginti subsidiarumo principu, bei yra nuostatos, kurios leidžia žmonėms atvykti bei būti gražintiems. E, būtent tokiais principais remiasi prieglopščio sistema Europos Sąjungoje. Yra Dublino reglamentas, kuris e, reglamentuoja, e, kuri valstybė narė turi išanalizuoti prašymą dėl prieglapščio. Yra nustatyti tam tikri minimalus reikalavimai ir standartai. Yra taip pat ir dar viena direktyva kurioje kalbama apie tai, kaip įvertinti, ar prieglapščio prašytojai tikrai reikia tarptautinės apsaugos. Ir valstybės narės e, tais principais ir privalo vadovautis. Neužilgo tie teisės aktai bus peržiūrėti ir toliau perkeliami į valstybių narių teisę. Visą tai e, sudaro gana veiksmingą paketą. Ir pakeitimai tam paketui turės būti priiminėjami bendro sprendimų prieimimo procedūros pagalba. Kalbant apie migraciją, pati migracijos idėja leidžia trečiųjų valstybių piliečiams teisiškai atvykti į ES, na, o neatvykusius neteisėtai gražinti. Arba tais atvejais, kai jiems reikia prieglopščio, suteikti tokį prieglopstį. Apskritai, vėlgi reikia remtis bendraisiais teisės principais, kuriais remiasi visa ES veikla. Ir visų pirma, kalbu čia apie trečiųjų šalių piliečius, kurie neturi teisės teisiškai uh, E, apsigyventi ES valstybėse, apie jų gražinimą. Visų pirma, eina kalba apie 2008 metų gražinimo direktyvą. Teisės aktai turi užtikrinti teisingas, atviras procedūras, kurios leistų e, tinkamai gražinti piliečius į savo šalį. Taigi, teisinis užtikrintumas ir žmogiškas e, ir, ir žmoniškas e, elgesys su prieglopščio prašytojais yra vieni iš svarbesnių principų. Organizuojant bendrus skrydžius yra įmanoma bendrai gražinti tokius piliečius Ir tai yra numatyta 2002 metų sprendime. Tai leidžia taupyti išteklius ir veiksmingai bendradarbiauti tarp valstybių narių. Iš karto akcentuosiu, kad čia mes nekalbame apie kolektyvinius sprendimus gražinti žmonės, mes kalbame tik tai apie valstybių narių išteklių bendrą panaudojimą. Direktyvos, kurios remiasi e, tarybos sprendimu, sako, kad tie žmonės, kurie netitinka kriterijų leidžiančių pasilikti ar gyventi ES valstybių narių teritorijoje, gali būti gražinti. Ir valstybė nariai, kuri organizuoja tokį gražinimą ar kuri dalyvauja tokiame gražinime, turi užtikrinti, kad kiekvienas taip gražinamas asmuo būtų, e, turėtų e, garantijas, kad jo teisės bus ginamos. Ir numatyta, kad valstybės narės privalo bendradarbiauti tarpusavyje. O kalbant apie Frontex, e, Ši agentūra privalo suteikti valstybėms narėms paramą gražinimo atveju. Spalio mėnesį e, taryba kreipėsi į Frontexą prašydama mm, aiškiau išdėstyti su bendru gražinimu susijusias procedūras. Kalba eina apie neteisėtai gyvenančių asmenų gražinimą ir sieki užtikrinti teisingą teisėtą procesą. Valstybės narės privalo atsižvelgti į kiekvieno asmens ypatingas atskiras aplinkybės kuomet e, iškyla grėsmė, kad jis ar ji gali būti gražinti. Tai pasakytina taip pat ir apie žmonės iš Afganistano. Bendrijos e, politika gražinimas ir tie yra labai svarbi, bet tai yra tik vienas platesnės migracijos politikos e, aspektas pereitų metų rugsėjo mėnesį migracijos strategija dar kartą patvirtina bendrą požiūrį į migracijos problemas. Tai reiškia, kad migracijos problemos turi būti matomas bendrame išorės santykių kontekste. Mums be jokios abejonės reikia geresnės partnerystės su kilmės, tranzito ir išsiuntimo valstybėmis. Artimiausioje ateityje sulauksime šios strategijos dar vieno patvirtinimo. Dėkoju ponui Bilstromui. Suteikiu dabar žodį komisijos nariui Baru. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau trumpai apžvelgti tuos principus, kuriais mes grindžiame savo požiūrį į dabar svarstamus klausimus. Turiu omeny migracijos klausimą ir taip pat sugražinimo klausimą. Remiantis ES teisės aktais, valstybės narės privalo užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai, esantis jų teritorijoje, galėtų paprašyti tarptautinės pas, e, apsaugos, jeigu jie to pageidauja. Na, o kalbant apie Afganistano piliečius, jie taip pat gali prašyti tarptautinės apsaugos valstybės narės turi išnagrinėti visus prašymus dėl tarptautinės apsaugos, atsižvelgdamos į ES teisės aktuose numatytus kriterijus ir vertinti kiekvieną atskirą situaciją. Valstybės narės turi vertinti, ar tokios paraiškos pateikėjas atitinka reikalingus kriterijus, ar jis gali tikėtis tokios apsaugos. Paminėsiu pagrindinius principus. Trečiosios šalies pilietis uh, negali būti išsiųstas į savo kilmės šalį, jeigu jam ten kyla rimta grėsmė. ES teisės aktai, ypač prieglapšio direktyva, teigia, kad valstybės narės turi turi laikytis asmens negražinimo principo. Pavyzdžiui, pagal Ženevos kon, konvenciją arba kuriems buvo suteikta laikina apsauga. Taip pat valstybės narės privalo užtikrinti, kad asmuo nebūtų gražinamas tuo atveju, jeigu būtų pažeidžiama žmogaus teisų konvencijos trečias straipsnis. Tai reiškia, kad asmo negali būti gražinamas į savo kilmės šalį, jeigu ten e, kyla grėsmė, jog jis bus persikiamas arba jam iškils kažkokia kitokia rimta grėsmė. Taip pat noriu tarti keletą žodžių dėl skrydžio Afganistaną. Afganistano piliečiai labai dažnai prašo prieglapšio ES valstybėse narėse. Daug tokių piliečių iš Afganistano vyksta į kaiminę šalis, taip pat į Iraną, Pakistaną. Jeigu mes gražintumėm Afganus atgal į Afganistaną, ar nepažeistumėm žmogaus teisų konvencijos ar ES teisės aktų? Na, viskas priklauso nuo e, kiekvienos valstybės narės. Valstybė narė turi įvertinti E, kiekvieną atskirą atvejį. Po to, kai yra išnagrinėta asmens pateikta paraiška, reikia atsižvelgti ir į individualias sąlygas. Tai reiškia, kad reikėtų įvertinti politinę, humanitarinę, saugumo situaciją, taip pat žmogaus teisų pažeidinėjimo situaciją Afganistane. Taip pat reikėtų vertinti situaciją toje šalies dalyje, iš kur tas asmuo yra atvykęs. Taip pat reikėtų vertinti ir šeimos situaciją, ką šeimos nariai veikia Afganistane, galbūt dėl to tas asmuo yra dar labiau pažeidžiamas. Taigi, kaip jau sakiau anksčiau, sunku būtų apibendrinti. Turiu pasakyti, kad 2009 metais, 2009 metų pradžioje apie 50 procentų e, prieglapšio apsaugos prašytojų e, gavo tai, ko jie prašė, o 2008 metais tokiu atveju buvo tik 30 procentų. Na, o dabar apie gražinimo operacijas. Visiškai neseniai aš kalbėjau apie jungtines operacijas, kurias organizavo Junktinė karalystė ir Prancūzija. Reiškia, kad jeigu asmenys yra gražinami į kilmės šalis, visų pirma turėtų būti patenkintos tokios sąlygos. Gražinamas asmuo e, neturi būti prašęs tarptautinės apsaugos. Antra, jeigu buvo prašyta tarptautinės apsaugos, tuomet valstybės narės turi užtikrinti, kad tas jo prašymas buvo tinkamai ir atskirai išnagrinėtas, na ir po to atmestas. Ir kad jau yra prabėgęs pakankamas laikas po to. Na ir trečia, turi būti užtikrinta, kad jeigu asmo bus gražintas į savo kilmę šalį, jo gyvybei neiškils pavojus. Komisija bandė gauti daugiau informacijos apie tas aplinkybės, kokiamis aplinkyb, apie tas aplinkybės, kuriamis Junktinė karalystė ar Prancūzija organizavo jungtinės migrantų gražinimo operacijas į Afganistaną. Na, iki šiol komisija negavo jokios pakankamos informacijos, iš kurios būtų galima daryti prielaidą, kad tos valstybės narės nepatenkino visų tų kriterijų. Kol kas tokios informacijos neturim. jeigu vienu metu yra gražinamas daugiau negu kad vienas asmuo, vis tiek reikėtų užtikrinti, kad kiekvieno tokio asmens situacija buvo atskirai išnagrinėta. Noriu paminėti žmogaus teisų e, konvencijos ketvirtą protokolą. Pagal tą protokolą gali būti taikomos įvairios gražinimo priemonės. Ir jeigu jos taikomos individualiai, tai nereiškia, kad jos gali būti taikomos kolektyviai. Kiekvienu atveju reikėtų priimti atskirą sprendimą. Vis dėlto nekiltų jokių teisinių kliučių naudoti tą patį lėktuvą. Taip pat nekiltų jokių problemų, jeigu tokias, jeigu tokias operacijas kartu atliktų keletą, keletas valstybių narių. Remiantis Frontexo e, kompetencijomis, taip pat galima numatyti jungtinės gražinimo operacijas. Frontex taip pat ten gali dalyvauti. Taryba paprašė, kad Frontex išplėstų savo e, tokių gražinimo operacijų galimybės. Kalbant apie bendrus skrydžius, tokie skrydžiai turėtų būti veiksmingesni. Jie turėtų palengvinti jungtinės gražinimo operacijas e, logistiniu aspektu. Be abejo, tokios operacijos visą laiką yra labai nemalonios kiekvienam su tuo susijusiam asmeniui. Na ir manau, kad tokios operacijos būtų veiksmingesnės, jeigu jos būtų jungtinės. Kol kas valstybių narių teisės aktai dar nėra harmonizuoti šioje srityje. Na ir dėl to e, komisija e, gali prašyti, kad valstybės narės vadovautųsi direktyva, kad jos skatintų savanorišką grįžimą, taip pat, kad būtų atsižvelgta į pažeidžiamą kai kurių asmenų situaciją. Grįžimo direktyva dar nėra įsigaliojusi, ji įsigalios netrukus. Na ir tada mes galėsime suteikti daugiau garantijų tiems asmenims, kurie yra gražinami. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Taip aš galėčiau apibūdinti dabartinę ES teisinę situaciją. Kaip kad sakė ponas Bildstram, yra daug įvairių problemų, bet mes tengiamės rasti teisingą pusiausvirą. Mes e, stengiamės rasti galimybių likti ES tiems, kam to reikia dėl politinių priežasčių, tačiau antra vertus mes turime pripažinti, kad e, tikrai ne visi prašymai suteikti tarptautinę apsaugą turėtų būti patenkinti. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, būtent to ir siekia komisija. Gerbiamas pirmininkė, dabar su nekantrumu laukiu Europos parlamento narių pasisakymų. Ačiū. E, Ačiū. Komisarė Baro. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Dvi minutės kiekvienam. Pane Mati. Dėkoju, pirmininkė. ES turi priimti žmonės, kurie bėga nuo karo ir persekiojimų ir tą daryti oriai. Mes turime užtikrinti apsaugos sistemą, kuri atitiktų mūsų vertybės. Bet ES jau keletą metų e, susiduria su mišreis migrantų srautais. E, yra žmonių, kurie e, už, įveža migrantus neteisėtai, tačiau yra ir tų, kurie mm, atvyksta pas mus veikdami nuo persekiojimo. Reikia galvoti, ką daryti. Mūsų galimybė priimti migrantus taip pat turi ribas. Apsaugos sistema turėtų leisti žmonėms atitinkantiems e, objektyvius kriterijus gauti apsaugą. Mes turime juos priimti deramai ir taip pat užtikrinti, kad e, ekonominiai migrantai negalėtų naudotis politinio prieglopščio sistema. Žinome, kad e, nelegalus migrantai iš Afganistano, Irako bando pakliūti pas mus, dėl to yra gyvendamos priemonės e, kovoti su šia problema. Ir nežiūrint politinių pažiūrų, reikia ieškoti problemos sprendimo būdo. Ateityje mes turėtume galėti gyvendinti jungtinės gražinimo priemonės, kurias finansuotų Frontex. Ši iniciatyva e, migracijos rautų valdymui e, užtikrinti skirta turėtų būti sveikintina. Mes turime e, prisiminti, kad tai nėra e, kolektyvinis išvarimas iš šalies, e, kaip kartais e, gali pasakyti tam tikrais atvejais Europos teisingumo teismas. Priemonės neseniai pritaikytos buvo įgyvendintos išanalizavus kiekvieną atvejį atskirtai. Mes manome, kad atitinkami teisės aktai leidžia mums e, imtis tam tikrų principų, tuo pačiu apsaugant žmonių orumą. Dėkui. Toliau dvi minutės kalbės ponė Gijom. Labai ačiū. Išklausiau labai atidžiai jūsų, bet turiu keletą klausimų ir noriu išsakyti tam tikro susirūpinimo dalykų. Ypač dėl dviejų nesenų pavyzdžių. Pirmasis - Afganistano piliečių gražinimas į Kabulą, kurį organizavo Junktinė karalystė ir Prancūzija. Ar komisija ir taryba galvoja, kad Afganistanas e, Afganistane padėtis yra pakankamai aiški, tai yra vieta, į kurią gražinami žmonės. Reikia deramai patikrinti taip pat e, norint įvertinti, ar žmonėms neturi būti taikoma tarptautinė apsauga. Kitas dalykas, Vokietija, Belgija ir Austrija yra gražinę e, keletą Romų piliečiais žmonių į Kosovo. Netgi jungtinių tautų vyriausiasis žmogus teisų komisaras gairėse paskelbtuose lapkritį e, sako, kad Romai Kosove kenčia nuo žmogaus teisų pažeidinėjimų, prieš juos naudojamas smurtas ir 15 e, straipsnis C iš 2004 metų direktyvos sako, kad žmonės, kuriems kyla grėsmė asmeninė, turi e, turėti teisę į subsidiarę apsaugą. Kodėl mes pakankamai gerai to netaikome? Atrodo, atrodo kad viskas gerai. Neteisėtai ES esančių žmonės e, gražinti atgal yra teisėta. Bet egzistuoja Dublino direktyva ir mes žinome, kad daugelis žmonių paprasčiausiai neturi galimybės e, pereiti visos viešos teisinės procedūros. Ir taip pat yra tarybos sprendimas dėl jungtinių gražinimo skrydžių organizavimo. E, ir ar jūs taip pat galvojate, kad bendras Europos sąrašas dėl saugių šalių e, pasiteisina ir kaip dėl patikros sistemos ir pabėgėlio statuso suteikimo. Dėkui. Pone dėl desarne. Ačiū. Komisarė, nemažai europiečių nuliūdo, kai dvi ES valstybės narės prievarta išvežė E, tris afganistaniečius iš Prancūzijos, 24 iš Junktinės karalystės. Žmonės e, atvyko pas mus tikėdamėsi gauti prieglopstį. Šalyje tebe vyksta karas ir saugumo tikrai ten kol kas neįmanoma užtikrinti. Kalbame apie žmogaus teisės, tačiau kaip aš nustebau, kaip po kelių dienų pamačiau, kad vadovų taryba nekalbėjo paprasčiausiai tik tai apie tai, kad reikia daugiau tokių jungtinių skrydžių, bet taip pat kalbėjo apie tai, kaip finansuoti juos. Komisarė Europa e, neturi įteisinti nacionalinių principų, kurie pažeidžia pagrindinės teisės. E, Prancūzijos emigracijos ministras pasakė, kad prievartiniai gražinimai turi būti vykdomi pasinaudojant ES principais bet man atrodo mūsų ES e, tėvai steigėjai neturėjo e, to galvoje, kai jie galvoja apie bendrijos sąjungos kūrimą. E, žmonės kreipėsi dėl prieglopščio, prieglopščio prašymą atmetami ir paskui žmonės gražinami ten, kur jiems grėsia pavojus. Ir iš tikrųjų reikia aiškiai e, siekti atsakymo apie tai, ar kiekvienas atskiras atvejs buvo deramai išnagrinėtas ir ar Afganistanas laikomas saugia šalimi. Jeigu ne, tai norėčiau paklausti, ar komisija nepripažintų to, kad prievartinis gražinimas vyko pažeidžiant trečiąjį Ženevos konvencijos straipsnį. Norėčiau jūsų paaiškinimo. Madame Elin Flotre. Merci, monsieur le président. Moi d'abord, je voudrais me féliciter. Dėkuoju, ponė Flotre. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi diskusiją šią svarbę temą. Aišku, kad valstybių narių vadovai suplanavo tą bendrą žmonių gražinimą į Afganistaną, lygiai taip pat kaip kad paštu pasiūstų laišką. Todėl šiandien ir diskutuojame šiuo klausimu. Kelimi, keliamas tokias problemas, ar Afganistanas yra saugi šalis ir čia pirmiausia reiktų kreiptis į poną Obamą, kuris nusprendė, kad reikia dar 37 tūkstančių papildomų karių tenai. Jokia kariuomenė negali užtikrinti saugumo Afganistane Ir vadinasi, tie migrantai, e, kurie siunčiami atgal, tikrai nebus ten saugus. Teikti kitaip yra jokinga. Kitas dviprasmiškas e, reikalas yra toks kolektyvinis išvarimas. Pagrindinių teisių 19 straipsnio pirmas ir E, e, antras paragrafas kaip tik ir draudžia kolektyvinį išsiuntimą. E, ministras minėjo, kad čia visiškai pragmatiškas išteklių panaudojimas, apjungimas. Čiagi ne tas pats, kas važiuoti tuo pačiu automobiliu. Mes jau matėme, kas vyko Prancūzijoje. E, matėme kolektyvinius gražinimus, e, kuriuos e, organizavo ministras Besson padekali zonoje. Ten buvo įvykdyti kolektyviniai neteisėti areštai, neteisėti todėl, kad jie buvo diskriminaciški O čia mes kalbame apie bendrą operaciją, apie kolektyvinį išvarimą dėl to, kad tas išvarimas, išsiuntimas buvo po kolektyvinio suėmimo. Dabar ponia Veržyje. Pone pirmininkė, kolegos, turime džiaugtis, kad buvo organizuota ši diskusija, bet Visai neseniai išgirdome įprastinės tarybos ir komisijos frazes. Jie žaidžia žodžiais, bet tikrovėje turime reikalą su kolektyviniu išsiuntimu. ES gali iš principo džiaugtis savo pasiekimais užtikrinant e, migrantų teisės, bet Šiuo konkrečiu atveju afganistaniečiai buvo išsiųsti į šalį, kurioje vyksta karas, karas, e, kuriame nemažai valstybių narių yra dalyvės. Mes juk šiuo atveju negražiname žmonių atsižvelgdami į kiekvieną atskirą situaciją nepaisėdami ir tarptautinės, ir nacionalinės teisės. Aš manau, kad pabėgėlių gražinimo direktyva yra gėdinga direktyva. Tarp įvairių valstybių narių egzistuoja nemažai skirtumų ir būtent dėl tų skirtumų e, tie afganistaniečiai negalėjo pasiprašyti prieglapščio tinka, pagal tinkamą procedūrą. Aš norėčiau, kad situacija būtų tinkamai įvertinta ir kiekvienu atskiru atveju, jeigu tik tai yra įmanoma. Pirmininkas, pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, ponė Devirak. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau paremti bendrą iniciatyvą, kurią parodė leiboristų vyriausybė Britanijoje ir Prancūzijos vyriausybė išsiųsdama afganistaniečių migrantus. Jų prašymai dėl e, politinio prieglapščio buvo atmesti migracijos srautų spaudimas yra tikras iššūkis, į tai reikia atsižvelgti. Mums reikia spręsti šią problemą, reikia jungti savo išteklius, organizuoti bendrus skrydžius pasi, pasiremiant Frontex. Aš e, norėčiau, kad komisija paremtų tokį pasiūlymą, tokią veiklą, nes migracija iš tikrųjų yra reiškinys, kuris kelia nerimą plačiai visuomeniai. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Labai ačiū. Ačiū. Pirmininkė. Sako pane Esėja. Aš manau, kad kiekvienas prieglapšio prašytojas turėtų būti vertinamas pagal kriterijus, aišku, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą situaciją. Vis dėlto labai dažnai prieglapšio prašytojų dosie ne visą laiką yra įvertinamos atskirai. Aš taip pat esu labai susirūpinusi dėl saugumo situacijos Afganistane ir iš tikrųjų e, mes elgiamės teisingai, susdami žmonės atgal į Afganistaną. Kas yra prieglapšio prašytojas? Jeigu prieglapšio prašytojas neturi teisės prašyti prieglapšio, tai jisai turi išsiųsti atgal į šalį. O kas, jeigu toje šalyje siaučia karas, tuomet tokiam asmeniu reikėtų suteikti laikiną apsaugą. Ačiū. Aš norėčiau, sako panas Zemke, pasakyti štai ką. Aš ne vienerius metus dirbau Lenkijos gynybos ministerijoje. Aš buvau nuvykęs į Afganistaną ne vieną kartą, nes 2000 Lenkų karių buvo nusisti į Afganistaną. Turiu pasakyti, kad Afganistane situacija yra dramatiška. Viena vertus, e, žmonės yra didžiulėje neviltyje, jie negali susidoroti su ta sunkia situacija nes Afganistane siaučia karas. Tačiau antra vertus, Afganistane yra ir tokių žmonių, kurie tarsi žaidžia dvigubą žaidimą dienos metu jie tarsi e, remia valdančias institucijas, na, o naktį jie remia talib Talibaną. Taigi aš norėčiau pateikti tokį klausimą, ar mes turime reikalingų instrumentų ir priemonių tam, kad galėtumėme vertinti tikruosius tų imigrantų, kurie atvyksta į Europą, ketinimus. Kartais man susidaro toks įspūdis, kad žmonės tiesiog pabėga iš savo šalies dėl to, kad jie yra neviltyje. Tačiau kai kuriais atvejais kalbu tiesiog yra e, e, žaidžiamas dvigubas žaidimas. Ačiū toliau, pane Keller. Dėkoju. Kyla klausimas, kodėl e, žmonės atvyksta nelegaliai, todėl kad jie legaliai negali išvykti iš savo šalies. Taigi neturime stebėtis, kad kalbame apie nelegalus. E, sunku jiems prašyti, kreiptis dėl priegropščio, dėl priežasčių, kurias gana griežtai apibrėžia Ženevos konvencija. Žmogus turi asmeniškai įrodyti, kad yra persekiojimas, sunku tiems tą tai įrodyti, kurie paprasčiausiai bėga nuo karo. Ir todėl jų prašymai yra nepatenkinami, todėl jie siunčiami atgal į Afganistaną, kur vyksta karas, kur žmonės negali normaliai gyventi, negali užsidirbti ir taip pat kur vyksta rimtas karas prieš moteris. Vien dėl to reikia suteikti prieglopsti moterims bėgančioms iš Afganistano. Ir aš norėčiau paraginti valstybės narės ir komisiją kovoti su tais, kurie siunčia žmonės atgal į Afganistaną. Ačiū. Labai ačiū. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar suteiksiu vėl žodį Tobijas Bilstrom. Pirmininkė, gerbėmieji nariai, labai Jums ačiū už įdomius pasisakymus šios diskusijos metu. Dabar norėčiau apibūdinti trumpai svarbiausius principus kurie yra susijęs su mūsų svarstamų klausimų. Pone Matiju kalbėjo apie mišrius migrantų srautus. Iš tiesų, tokie srautai vyksta į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga neturi neribotos prieimimo galimybės, kaip sakė ponia Matijų. Tačiau nežiūrint to, svarbu užtikrinti atskirą kiekvieno žmogaus vertinimą, nustatant, kam reikia apsaugos pagal ES teisės aktus ir tarptautinės konvencijas. Bet tuo pačiu metu Europos komisija, e, turėdama direktyvas, prižiūri, kaip tai daroma ir e, tai sukuria tam tikrą situaciją, apie kurią kalbėjo ponė Gijom ir Desarne. Afganistanas yra šalis, kur negalima užtikrinti asmenų saugumo. Bet kas yra svarbu šioje diskusijoje? Būtent klausimas dėl to, kad reikia užtikrinti konkretų kiekvieno atvejo nagrinėjimą. Dėl to reikia bendros ES prieglopščio sistemos. Tai yra labai svarbu ir atrodo, kad daugelis kalbėjusių nepagalvojo apie šį dalyką, kai pasisakė. Tokiu, jeigu turėtume tokią sistemą, tai kiekvieno atveju nagrinėjimas aišku atsakymą duotų, kur tai būtų taip, o ne būtų ne. Ir kai atsakymas yra neigiamas, turėtume užtikrinti, kad vyks gražinimas asmens. Nepriklausomai nuo to, apie kurią šalį kalbame, turime pirmiausia užtikrinti, kad asmuo yra saugus ir kad jam nereikia asmeninės apsaugos. Ir tik tai po to, kai įsitikinsime, kad e, tam žmogui nereikia šių dalykų, galėsime tą žmogų ramę sąžinę siūstis į jo kilmės šalį. Komisija kalbėjo apie lėktuvus, e, siuntimą jų lėktuvais kalbame apie keleto žmonių gražinimą vienu lėktuvu, bet ne apie kolektyvinį gražinimą. Tai yra paprasčiausias logistikos dalykas. Dėl to, ką sakė ponia Keller, ji visuomet pateikia įdomių įžvalgų. Aš sutinku su jie, kad e, patekimo klausimas yra gana sudėtingas. Labai sunku veikti kai egzistuoja sistema, pagal kurią, prašant prieglopščio, reikia būti ES teritorijoje. Ne visuomet lengva patekti į ES ir paprašyti prieglopščio. Dėl to mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, pabandėme e, sukurti bendrą Europos sistemą. Ji leistų mums E, sudaryti sąlygas papildomas žmonėms, kuriems galbūt reikia labiausiai apsaugos. Kalbu apie pažeidžiamiausius žmonės, kurie neturi ekonominių priemonių pirmiausia atvykti į ES ir paprašyti apsaugos. Jeigu visos ES valstybės narės galėtų numatyti tiek vietų, kiek Švedija, šiuo metu mes esame numatę 1900 vietų galimiems pabėgėliams. Jeigu kitos valstybės narės tą padarytų, tai galėtume užtikrinti daugiau kaip 100 tūkstančių vietų. E, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra apie tai kalba ir tai turėtų būti labai rimtas e, žingsnis sprendžiant pabėgėlių klausimą visame pasaulyje mes turėtume padėti šalims, kurios e, taip pat pritraukė daug pabėgėlių iš pasaulio. Labai ačiū, ministrė. Dabar e, komisijos nariui Baro suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pasisakusiems parlamento nariams. Žinoma, problema čia susijusi su vadinamaisiais e, mišriais pabėgėlių srautais, apie ką kalbėjo ponė Matijo. Iš tikrųjų, yra žmonės, kurie persekiojami, kurie turi teisę į tarptautinę apsaugą ir prieglostį ir yra tokie, kurie nori atvykti neteisėtai. Ir spręsti šią problemą nėra paprasta pabandysiu paskaityti keletą, keletą pastraipų iš atsakymo, kurie atsintė Prancūzijos vyriausybė mums. Ten sakoma, žmonės, kurie spontaniškai nepateikė prašymo prieglapšiui, laikomi esantys neapibrieštoje situacijoje ir yra administraciškai suimami, ten jie turi teisę apskusti šį sprendimą, juos išsiųsti ir pateikti prašymą dėl prieglapščio ofrai Prancūzijos atitinkamai institucijai. Taip pat jie turi teisę į laisvanorišką sugrįžimą. Tačiau iš tų visų suinteresuotojų asmenų šiomis galimybėmis nepasinaudojo tik tai vienas, kiti du pateikė prašymus ofrai, pasinaudojo vertėjo paslaugomis, e, ten dalyvavo e, advokatai. Ofra pripažino, pripažįsta prieglopščio statusą, bet tais konkrečiais atvejais e, manė, kad nėra pagrindo tikėti, kad tiem žmonėms e, iškils pavojus ar kokia nors grėsmė jų gyvybei ar laisvei, jeigu jie bus gražinti. E, panašų atsakymą atsiuntė ir Junktinės karalystės vyriausybė. Ir aš žve, pažvelgiau į šį reikalą sąžiningai ir pagal man suteiktus įgaliojimus. Šiandien pasisakomuose buvo paminėtas, e, paminėta ir saugios šalies savoka. E, precedento teisėje sakoma, kad e, atvykimas iš valstybės, kurioje kyla e, ypatingos, ypatingi sunkumai, dar nereiškia, kad automatiškai e, tokiems asmenims turi būti suteikiama apsauga, išskyrus tais atvejais, kai yra pakankamai e, duomenų, kad konkretiems asmenims gali iškilti rimta grėsmi. Tačiau šiuo atveju e, tos nuostatos e, konkretiems asmenėms negalėjo būti taikomos. Dabar kalbant apie bendrus skrydžius, praeitįje tokių bendrų skrydžių yra buvę ir 2008 ir e, šiais metais Frontex direktorius yra labai aiškiai pasakęs, kad e, tokie bendri skrydžiai yra organizuojami atsižvelgiant į atitinkamas e, sąlygas. Pavyzdžiui, Austrijoje ombudsmenui e, teko prievalė prižiūrėti, kad e, tie gražinimai vyktų tinkama tvarka ir būtų teisėti. Būtina užtikrinti, kad gražinami žmonės nėra asmenys, kuriems e, turėtų būti taikoma e, subsidiaraus apsaugos, apsau, e, e, taikomas subsidiarios apsaugos principas. Iš tikrųjų, tokių skrydžių neturėtų būti, jeigu e, tiem žmonėms neužtikrinama tinkama apsauga. Noriu parlamento nariams priminti, kad dar pavasarį mes pateikėme tekstą apie bendrą europinę prieglopščio sistemą mes e, stengiamės e, keisti, adaptuoti Dublino reglamentą taip, kad jo nuostatos jokiais būdais nekenktų e, žmonių ir ypač vaikų teisėms. Po to spalio 21 mes pateikėme kitų naujų pasiūlymų dėl direktyvos apibrėžiančios prieglopščio sąlygas. Mes manome, kad reikia mums e, aiškių kriterijų, mums reikia taip pat užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje e, prieglopščio prašytojai susidurtų su tomis pačiomis sąlygomis ir kriterijais. Tačiau, priimant šiuos dokumentus, iškyla problemų. Aš darau viską, ką, kas įmanoma, kad ta bendra Europos prieglopščio sistema pradėtų veikti. E, ponas Vilstromas minėjo, kad pirmininkaujantį Švediją rodo pavyzdį visai Europai, kaip dėrėtų elgtis šitokiuose situacijose. Valstybės narės turi demonstruoti savo solidarumą priimdamos prieglapščio prašytojus, suteikdamas jiems e, prieglapsti. Deja, yra dar kol kas ir tokių valstybių, kurios e, prašym, tokius prašymus paprasčiausiai atmeta. Mes darome viską, kas įmanoma, siekdami užtikrinti, kad e, suinteresuotų asmenų teisės bei ES vertybės būtų visiškai gerbiamos. Labai ačiū komisarui Baro. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Eikime prie kito klausimo. Tai yra antrasis pranešimas Sorenbo Zondergaard.